plenarinių posėdžių salėje. Pradedame posėdį. Pradedame posėdį. Tiesiog pratėsime posėdį baigtą. Przyjęte w jego trakcie teksty są dostępne do wgromadzenia.